Dear friends, uh, <coughs> we start our voting. Mėly draugai, pradėsime balsavimą. Pradžioje bandomasis balsavimas. Prašau balsuot. Dėkite korteles į aparatus. Balsavimas pradedamas. Prašau balsuot. Naudokite mygtukus. Dar 20 sekundžių suteiksiu laiko. I close the vote. Baigiame balsavimą. <coughs> Dear friends. Mėly bičiuliai, pirmiausia, sąraše yra dešimtas darbo atvarkės klausimas. energijos vartojimo efektyvumo ženklinimas. Balsuojame dėl laikinojo tarpinio susitarimo pagal 69 F taisyklę. Pranešėjas daro Darijo Tamburano. Vardinis balsavimas. Prašau balsuoti. Balsuojame dėl tarpinio susitarimo, kuris buvo pasiektas neformaliajame trilogo posėdyje pagal 69 F taisyklę, prašau. Balsavimas baigiamas. Rezultatas geras, dėkoju, patvirtinta, tvirtiname. Trilogo posėdžio posėdėje pasiektą rezultatą. Dabar 11 darbo atvarkės klausimas. Pranešimo projektas dėl parlamento ir tarybos reglamento keičiančio reglamentą dėl interneto ryšio vietos bendruomenėse rėmimo. Karlos Zorinio yra mūsų pranešėjas. 19 pakeitimas, kas už? Prieš susilaikę. Atmesta. 12 pakeitimas, kas už? Kas prieš susilaikę. Priimta. 95 kas už? Kas prieš susilaikę. Atmesta. Transporto 16 kas už? Kas prieš susilaikę. Atmesta. 97 kas už? kas prieš, susilaikė, priimta. 98 kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 99 kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. Biudžeto 13 kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Transporto 17 kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Dešimtas kompromisas kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. Deš, 11 kompromisas, kas už, kas prieš susilaikę priimta. 12 kompromisas, kas už, kas prieš susilaikę priimta. 126 pakeitimas, palauksiu jūsų, kol susirasite jį. 126. Mano dokumente tai yra dešimtasis puslapis. 126 pakeitimas. Kas už, kas prieš, susilaikę, atmesta. 20 kas už, kas prieš, susilaikę, atmesta. 21 kas už, kas prieš, susilaikę, atmesta. 22 kas už, kas prieš, susilaikę, atmesta. Pirmasis kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. Antras, kas už, prieš, susilaikę, priimta. Regi pirmasis, kas už, kas prieš susilaikę priimta. Antras kompromisas, kas už, kas prieš susilaikę priimta. Regi 2, kas už, kas prieš susilaikę atmesta. 31, kas už, kas prieš susilaikę priimta. Regi 3, kas už, kas prieš susilaikę atmesta. Tran 2, kas už, kas prieš susilaikę atmesta. Trečias kompromisas, kas už, kas prieš susilaikę priimta. Ketvirtas kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. 45 pakeitimas. Kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. Regi 6, kas už, kas prieš, susilaikę, atmesta. 2a kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. 55 pakeitimas, kas už, kas prieš susilaikę priimta. 56 kas už, kas prieš susilaikę priimta. 57 kas už, kas prieš. Tikrinkime. 57 pakeitimas, tikriname 57. -ąjį. Vienu EPP yra per daug balsuojančių. Dabar gerai, Ačiū. Baigiame balsavimą. Atmesta. 58 ir biudžeto 6. Jie yra identiški. Prašau, kas už. Kas prieš. Susilaikę. Priimta. Biudžeto 7. Kas už. Kas prieš. Susilaikę. Atmesta. Regiai 8. Kas už. Kas prieš. Susilaikę. Atmesta. 7. Pakeitimas ir 61. Kas už. Kas prieš Tikriname abu pakeitimus kartu. Balsavimas baigiamas. Priimta. Aiškiai. 63 kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 64 dvi dalys. Pirmoji dalis kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. Antroji dalis, kas už, kas prieš. Čia patikrinsime dabar. Antroji dalis. Prašau. Baigiam balsuoti. Atmesta. Penktas kompromisas. Kas už? Kas prieš? Susilaikę. Priimta. Regi devyni. Kas už? Kas prieš? Susilaikę. Priimta. Transportas 8, kas už, kas prieš. Tikriname transporto 8 pakeitimas. Balsavimas baigiamas. Priimta. Pane Toja neturi kortelės. tai tuo met atmesta, nes daugumos neturime. Devintas pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. Šeštas kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. Septintas kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. 79 pakeitimas, kas už, kas prieš susilaikė priimta. 8 kompromisas, kas už, kas prieš susilaikė priimta. 80 pakeitimas, kas už, kas prieš. 80. Dar kartą, kas už, prieš susilaikė atmesta. Transporto 10, kas už, kas prieš susilaikė atmesta. Regi 13, kas už, prieš susilaikė atmesta Atmesta. Devintas kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. 93. kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. Biudžeto 11. kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. 94. ir transporto 14. kartu, kas už, kas prieš, atmesta. Transporto 13. kas už, kas prieš, susilaikę, atmesta. Galtinis balsavimas, vardinis, balsuojame dėl pranešimo projekto su pakeitimais ir pataisimais. Prašau balsuoti. Balsavimas baigiamas. Priimta. Ir dabar balsuosime dėl galimybės pradėti tarp institucinės dėrybas. 69C taisyklė, prašau balsuoti, vardinis balsavimas. Balsavimą baigiu. aiškiai yra patvirtinta. Dėkoju ir sveikinu pranešėją ir visus šešėlinius pranešėjus bei visą komitetą. Europos pramonės skaitmeninimas. 12 darbo tvarkės klausimas mūsų sąraše. Pranešėjas ponas Bitikoferis. 69 ir 68 kartu. Against, abstention, rejected, 17 in favor. Against, abstention, accepted. 71 in favor. Against. Abstention rejected. Compromise 9 in favor. Against. Už prieš susilaiką. Pritarta 75. Už prieš susilaiką. Atmesta 10 kompromisas. Už prieš susilaiką. Pritarta 81. Už prieš susilaiko. Atmesta 83. Už prieš pasitikrinkime. 83. Balsuoti baigiame. 84. Už prieš tą pačią balsų daugumą pritarta. Gerai, pasitikrinkime dėl 84. Balsuoti baigiame. pritarta. 11 kompromisas, kas už, prieš, susilaiko pritarta. Priedas prie 11 kompromiso, kas už, prieš, susilaiko pasitikrinkime. Dėl pirmojo 11 kompromiso priedo. Balsuoti baigiame. Atmesta. Antrasis priedas 11 kompromisui. Kas už, prieš, susilaiko. Pasitikrinkime vėlgi. Dėl antrojo priedo 11 kompromisui baigiame balsuoti. Pritarta šį kartą. 12 kompromisas, kas už, prieš susilaiko. Pritarta. 13 kompromisas, kas už, prieš susilaiko pritarta. 99 pakeitimas kas už. Pasitikrinkime. Dėl 99 baigiame balsuoti. Atmesta. Šimtasis kas už. Prieš. Susilaiko pritarta. Šimtas pirmas kas už. Prieš susilaiko atmestas. Šimtas trečias kas už prieš susilaiko. Pasitikrinkime dėl 103. Balsuoti baigiame. Pritarta. 106. Kas už? Prieš susilaiko atmesta 105. Kas už? Prieš susilaiko pritarta 104. Kas už? Prieš pasitikrinkime dėl 104. Balsuoti baigiame. Pritarta. 109 kas už, prieš, susilaiko atmestas, 108 kas už, prieš, pasitikrinkime dėl 108. Balsuoti baigiame. Atmesta šį kartą. 107 kas už, prieš, susilaiko atmestas, 110 kas už, prieš prieš susilaiko pritarta 115, kas už, prieš susilaiko pritarta 116, kas už, prieš susilaiko pritarta 14 kompromisas, kas už, prieš susilaiko pritarta. Pirmasis priedas 14 kompromisu, kas už prieš susilaiko, pasitikrinkime dėl pirmojo priedo 14 kompromisui balsuoti baigiame atmesta. Antrasis priedas 14 kompromisui, kas už prieš. Vėl pasitikrinkime elektroniniu būdu. Balsuoti baigiame. Atmesta taip pat. 15 kompromisas, kas už prieš susilaiko pritarta. 141 kas už prieš Pasitikrinkime dėl 141. Balsuoti baigiame. Atmesta 142. Kas už? Prieš susilaiko. Pasitikrinkime. Manau, kad neriškiai yra balsų persvara. Balsuoti baigiame. Atmesta. 143, kas už, prieš, susilaiko pritarta, 16 kompromisas, kas už, prieš, susilaiko pritartas, 17 kompromisas, kas už, prieš, susilaiko pritarta, 17 priedas, tai yra priedas 17 kompromiso, kas už, prieš, pasitikrinkime elektroniniu būdu dėl 17 kompromiso priedo atmesta. 167 kas už, prieš susilaiko pritarta. 18 kompromisas kas už, prieš susilaiko pritarta. 18 kompromiso priedas už, prieš pasitikrinkime elektroniniu būdu dėl priedų. Balsuoti baigiame. Atmesta. Devinioliktasis kompromisas, kas už, prieš, susilaiko pritarta. 187, kas už, prieš, susilaiko atmesta. Dvyliktasis kompromisas. 20 pirmininkas prašo kompromisas, už prieš susilaiko pritarta. 21 kompromisas, kas už prieš susilaiko pritarta. 206 pakeitimas, kas už prieš susilaiko atmesta. 22 kompromisas, kas už, prieš susilaiko pritarta. Pirmasis 22 kompromiso priedas, kas už, prieš. Pasitikrinkime elektroniniu būdu dėl pirmojo 22 kompromiso priedo. Balsuoti baigiame. Atmesta. Antrasis 22 kompromiso priedas, kas už, prieš, susilaiko, pritarta, ne atmesta, pirinkas atsiprašo, aiškiai balsų persvara, bet pasitikrinkime vis tiek elektroniniu būdu dėl antrojo 22 kompromiso priedo. Balsuoti baigiame. atmesta. 23 kompromisas dabar, kas už, prieš susilaiko pritarta. 23 kompromiso priedas, kas už, prieš susilaiko atmesta. Gerai, pasitikrinkime. 23 kompromiso priedas, balsuojame elektroniniu būdu. Balsuoti baigiame pritarta, pirmininkas atsiprašo dėl savo klaidos. 223 už prieš susilaiko. Pasitikrinkime, prašau aiškiai kelti rankas, nes nematau, kaip jūs balsuojate. Balsuoti baigime. Atmesta 224, kas už prieš susilaiko pritarta, 229, kas už prieš susilaiko pritarta, 24 kompromisas, kas už prieš susilaiko pritarta, 24 kompromiso priedas, kas už prieš susilaiko. Pasitikrinkime elektroniniu būdu. 24 kompromiso priedas, balsuojame, balsuoti baigiame, atmesta. 25 kompromisas, kas už prieš susilaiko pritarta, 25 kompromiso priedas, kas už, prieš, kaip įprasta turime pasitikrinti, nes neaišku, kaip balsuojate. Balsuoti baigiame atmesta šį kartą. 26 kompromisas, kas už, prieš susilaiko pritarta, 27 kompromisas, kas už, prieš susilaiko pritarta, 241 pakeitimas, kas už prieš susilaiko atmesta, 28 kompromisas, kas už prieš susilaiko pritarta, 29 kompromisas, kas už prieš susilaiko pritarta, 269 pakeitimas, kas už prieš pasitikrinkime elektroninį vadų dėl 269. Balsuoti baigiame. Atmesti. 270 kas už, prieš. Susilaiko pasitikrinkime elektroniniu būdu, kad būtų aiškiau. Balsuoti baigiame. Atmesta. 271 kas už, prieš susilaiko atmesta. 272 kas už, prieš susilaiko, pasitikrinkime elektroniniu būdu, dėl 272 balsuoti baigiame, atmesta. 273, kas už, prieš, susilaiko, atmesta. 274, kas už, prieš, susilaiko, atmesta. 275, kas už, prieš, susilaiko, pritarta. 30 kompromisas, kas už, prieš, susilaiko, pritarta. Imko 13 pakeitimas, kas už, prieš pasitikrinkime elektroniniu būdu dėl imko 13. Balsuoti baigiame. Pritarta. 284 kas už, prieš susilaiko pritarta, 286 kas už, prieš susilaiko atmesta, 301 kompromisas kas už, prieš susilaiko pritarta, 301 kompromiso priedas kas už, prieš susilaiko pritarta Pasitikrinkime elektroniniu būdu dėl 31 kompromiso priedo. Balsuoti baigiame. Atmesta. 297, kas už, prieš. Pasitikrinkime dar sykį. Dėl 297. Balsuoti baigiame. Atmesta 32 kompromisas, kas už, prieš susilaiko pritarta. 327 pakeitimas, kas už, prieš turėtume vėl pastikrinti elektroniškai. Dėl 327 balsuoti pradedame ir baigiame. Atmesta. 33 kompromisas, kas už, prieš susilaiko pritarta. 325 pakeitimas, kas už, prieš Pasitikrinkime dėl 325. Balsuoti baigiame. Pritarta 329 kas už. Prieš susilaiko pasitikrinkime. Dėl 329 balsuoti baigiame. Pritarta. 331 kas už prieš susilaiko atmesta, 332 kas už, prieš susilaiko pritarta, tran pirmas kas už, prieš susilaiko pritarta, tran antras už prieš susilaiko pritarta, tran trečias kas už, prieš susilaiko pritarta, tran ketvirtas kas už, prieš susilaiko pritarta, tran septintas kas už, prieš susilaiko pritarta, tran devintas kas už, prieš susilaiko pritarta, tran dešimtas kas už, prieš susilaiko pritarta, MPL Antras, kas už, prieš, pasitikrinkime elektroniniu būdu dėl antrojo MPL pakeitimo. Balsuoti baigiame. Atmesta MPL 10. Už, prieš, susilaiko, pasitikrinkime. Balsuoti baigiame. Atmesta MPL 12, kas už, prieš, susilaiko. Pritarta MPL 21 už prieš atmestą. MPL 23 kas už prieš susilaiko atmestą. MPL 26 kas už prieš susilaiko pritarta. MPL 27 kas už prieš susilaiko. Pasitikrinkime dėl MPL 27 pakeitimo. Balsuoti baigiame atmesta. Kultūros aštuntas, kas už prieš susilaiko pritarta, kultūros vienuoliktas už prieš susilaiko pritarta, kultūros dvyliktas už prieš susilaiko pasitikrinkime dėl kultūros komiteto dvyliktą pakeitimą. Balsuoti baigiame. Pritarta kultūros 13, kas už prieš susilaiko pasitikrinkime dėl kultūros komiteto 13 pakeitimo. Balsuoti baigiame. Atmesti. Kultūros 16, kas už, prieš susilaiko pritarta. Imko 6, kas už, prieš pasitikrinkime dėl imko šeštojo pakeitimo balsuoti baigiame. Atmesta. Imko 10, kas už, prieš susilaiko pritarta. Imko 12, kas už, prieš pasitikrinkime dėl Imko 12. Balsuoti baigiame. Pritarta Imko 18, kas už, prieš dar kartą turime pastikrinti dėl IMCO 18 pakeitimo elektroniniu būdu. Balsuoti baigiame. atmesta. Pirmas kompromisas už prieš susilaiko pritarta. 17 pakeitimas už prieš susilaiko pritarta. Antrasis kompromisas, kas už prieš susilaiko pritarta. Trečias kompromisas už prieš susilaiko pritarta. 27 pakeitimas už prieš susilaiko pritarta. Ketvirtas kompromisas už prieš susilaiko pritarta. Penktas kompromisas už prieš susilaiko pritarta. Pritarta šeštas kompromisas už prieš susilaiko. Pritarta 43 pakeitimas už prieš susilaiko. Pritarta septintas kompromisas už prieš susilaiko. Pritarta septinto kompromiso priedas už prieš susilaiko. Pasitikrinkime elektroniniu būdu dėl septinto kompromiso priedo. Balsuoti baigiame. Pritarta 48 kas už prieš susilaiko atmesta, aštuntas kompromisas, kas už prieš susilaiko pritarta. 58 pakeitimas, kas už prieš susilaiko atmesta. Tran A už prieš susilaiko pritarta. Tran E už prieš susilaiko pritarta. Empl B už prieš susilaiko pritarta Pastikrinkime dėl žimtumo komiteto B pakeitimą, balsuoti baigiame. Pritarta. <clears throat> Pirmasis pakeitimas už. Pasitikrinkime dėl pirmojo pakeitimo. Balsuoti baigiame. Pritarta antrasis pakeitimas, kas už. Prieš. Pasitikrinkime dar sėkiu. Balsuoti baigiame. Pritarta. Trečiasis pakeitimas, kas už, prieš. Dar kartą <clears throat> turime pasitikrinti dėl trečiojo pakeitimo. Balsuoti baigiame. Atmestas šis iki ketvirtasis pakeitimas. Už prieš susilaiko pasitikrinkime dėl ketvirtojo pakeitimo. Balsuojame. Balsuoti baigiame. Pritarta. Penktas pakeitimas, kas už, prieš. Dar šiek tiek pasitikrinkime. Atsiprašau, bet neįmanoma aiškiai matyti balsavimo rezultatų. Penktas pakeitimas, baigiame balsuoti. Pritarta šis iki šeštasis pakeitimas, kas už. Prieš susilaiko pritarta. Septintas pakeitimas, kas už. Prieš susilaiko pasitikrinkime. Dėl septintojo pakeitimo pradedame balsuoti, balsuoti baigiame. Pritarta galutinis balsavimas vardiniu būdu, pradedame balsuoti. Labai ačiū, balsuoti baigiame. Pritarta didelė balsų dauguma, sveikiname pranešėjai, žodžiu, ponai Eileriui. Noriu paklausti, e, koks yra teisinis pagrindas kompromisui teikti priedą. Kompromisas yra vienintelė vieta, kuomet yra pateikiama nauja formuluotė. Ką reiškia kompromiso priedas? mūsų, kompromis, mūsų komitete tai yra pakankamai įprasta praktika. Buvo tokių pasiūlymų anksčiau, kuomet balsuodavome kartu su IMKO komitetu dėl atskirų pranešimų, pavyzdžiui, dėl bendros skaitmeninės rinkos, nes IMKO tokį pasiūlymą pateikė. Taip, prašau. Pirmiausia, jeigu galėčiau papildyti E, mes nežinome, kas yra tų priedų autoriai, kokių frakcijų vardai teikiami, taigi kas teikia tos priedus. Antras dalykas, jeigu balsuoju už kompromisą, tai man svarbu žinoti, e, kaip atrodys jo visuma, nes visi kitose komitetuose papildomos pastabos dėl jų yra balsuojama prieš balsuojant. Dėl kompromiso dabar negaliu įsivaizduoti, kaip atrodys visas bendras kompromisas, tačiau esu privertas balsuoti. Tokia balsavimo tvarka prieštarauja visoms galiojančiams taisyklėms. Uh, okay. Žodis pranešė. Gerai, mėly kolegos. Mes. Uh, priėmėme sprendimą taikyti tokią procedūrą kartu su IMKO komitetu, nes jie tokią tvarką taiko. Jūs esate teisus, įtre komitete tokia praktika nėra taikoma, tačiau kadangi yra du pranešėjai, vienas iš jų yra iš IMKO komiteto, tai mes nusprendėme būtent pasitelkti tokius priedus prie kompromisinių pakeitimų ir E, ateitie gali kilti problemų papildomai, e, bendrabiaujant su IMKO komitetu, e, svarstant kitus pranešimus, taigi mums labai svarbu žinoti, ar mūsų komitetas norėtų, kad būtų teikiami priedai prie kompromisinių pakeitimų, nes taip mes sutarėme anksčiau su IMKO komitetu ponas Būtikoferis procedūra buvo patvirtinta visų frakcijų, kurių atstovai dalyvavo dviejose sustikimuose su šešėliniais pranešėjais, kurie buvo surinkti. Vienintelė frakcija, kurie dalyvavo tose sustikimuose, buvo ENF frakcija, visų kitų frakcijų atstovai pritarė pasiūlytai procedūrai. Procedūros esmė yra štai kokia. Svarstant kai kurios kompromisinius pakeitimus, mes e, pasiekime susitarimą tarp penkių ar daugiau frakcijų. Tuo tarpu dėl priedų susitarė e, mažesnis frakcijų skaičius nuo trijų iki keturių ir susitarimas buvo pasiektas ir jeigu jūs tą susitarimą kvestionuojate, tai procedūrą nustačios institucijos turėtų e, tokį prieštaravimą apsvarstyti, tačiau tai nebuvo e, bandymas kažką apeiti, tokia procedūra buvo pritaikyta pasitelkus tą dviejopą daugumą arba atsižvelgiant į dviejopą daugumą per šešėlinius sustikim, pranešėjų sustikimus ir posėdžius, e, tik tai, kad priedams pritarė mažesnis frakcijų skaičius. Pirmininkas, jeigu galėčiau ateičiai pasiūlyti kai ką svarbaus, koordinatoriai turėtų šį klausimą apsvarstyti, pasitelkę e, politinių patarėjų ekspertinius e, gebėjimus, nes dabar būtų sudėtinga diskutuoti, nes vieni kolegos galėtų pritarti šiai procedūrai, kiti paprieštarauti. Taigi tos diskusijos mums nieko neduos. Aš e, manau, kad šį klausimą reikėtų įtraukti į koordinatorių posėdžio darbo atvarkį, nes dabar procedūra yra patvirtinta balsavimu, negalime jos pakeisti ir, kaip minėjo pranešėjas, pranešėjai, šešėliniai pranešėjai nusprendė tą procedūrą taikyti. Dar du ar trys replikos daugiau nediskutuosime. Jeigu norite surinkti diskusiją su pasirengęs, tai ponė Toja prašė žodžiu, po to ponas Turmis, po to ponas Karmis ir jūs, po to taigi visi iš eilės. Eh, Dėkoju, ponė pirmininkė po to, kai taip aiškiai pasisakė pranešėjas, tai aš nelabai turiu ką pridurti, bet paprašiau žodžio norėdama pasakyti tą patį. Šita procedūra buvo nuspręsta bendrai trilogų metu ir šešėlinių pranešėjų bendro darbo metu. Ir ten mes taip numatėme, kad jeigu būtų tokių atvejų, kurie galbūt atrodys nelabai, nelabai svarbus kompromisuose, E, bet juos reikėtų šiek tiek pakoreguoti, tai būtų galima pasiūlyti tokius priedus ir niekas tam neprieštaravo, taigi galiu tik patvirtinti tai, ką pasakė pranešėjas. Ir iš tiesų ta procedūra yra teisinga, mes peržiūrėjome visus e, punktus, taigi ta procedūra yra visiškai teisinga ir tinkama. Aš irgi manau, kad šita procedūra yra tinkama, tik tai koordinatorių posėdėje galima bus apie tai padiskutuoti, bet labai didelė dauguma pritarė pranešimui labai svarbia tema, pramonė 4.0, man atrodo, ten ir likime, ne, nesiginčkime dabar dėl smulkmenų. Aš esu koordinatorius, tai turbūt turėčiau džiaugtis, kad kažkas bus aptarta koordinatorių susitikime, bet tai, jeigu neklystu, yra darbo tvarkos reikalas. Ir iš tiesų, kas yra kompromisas. Kompromisas yra naujas tekstas paremtas esamais pakeitimais ir paprastai, kai ruošiamas kompromisas, yra atsižvelgiama į kelis pasiūlytus pakeitimus. Ir ne vieną kartą esame dėl tokių kompromisų balsavę. Bet jeigu yra pateikiamas priedas prie kompromiso, tai atrodytų, kad kompromisas jau tada keičiasi ir jo statusas tampa visiškai nebeaiškus. Neaišku, kas tą pakeitimą teikia ir kaip tas kompromisas e, kaip tas priedas dera su pačiu kompromisu, nes gali būti, kad galbūt kai kurie kolegos, kurie mano, kad kompromisas yra tinkamas, mano, kad jis tinkamas be to priedo, o kai atsiranda priedas, tampa labai sunku balsuoti. Paprastai mes dėl to nukenčiame, na bet Europos parlamente mes visi puikiai žinome, kad viskas gali apsiversti aukštinkojomis. Taigi, manau, tikrai reikėtų nuspręsti, ar tokią procedūrą norėtume taikyti ateityje. Tai ateityje e, tada būtų viskas aišku, bet man atrodo, kad ne vien koordinatoriai turėtų čia spręsti, visas komitetas. Pirmininkė, norėčiau labai aiškiai patvirtinti, kad pranešėjai, koordinatoriai, šešėliniai pranešėjai neturi teisės keisti darbo tvarkos taisyklės, kaip tinkami, dėl to, kad <clears throat> pranešėjas nėra žaliųjų atstovas, o žaliai norėtų įtraukti į pranešimą kai kurių papildomų dalykų o kompromisas su pakeitimu iš tiesų neatitinka kompromisinio pakeitimo. Pirmininkė, jūs du su pusę metų pirmininkaujantys šiam komitetui ir po to, tiksliau, parlamento pirmininku buvote ir po to, iš e, tikrai manau, kad būdamas pirmininku jūs e, pritartumėte tokiam pakeitimui, kuris prieštarauja darbo tvarkos taisyklėms ateitie, manau, reikėtų iškirsti kelią tokioms nesąmonėms. Ačiū. Pone Nibler, po to uh, kiti kolegos, šilės tvarka labai svarbi. Ačiū pirmininkė, aš taip pat trumpai kalbėsiu. Noriu palaikyti kolegas, kurie tvirtina, kad uh, Šią procedūrą reglamentuoja darbo tvarkos taisyklės ir čia koordinatoriai pranešė, šiandien pranešėjai nieko negali keisti. Aš kelis metus pirmininkavau šiam komitetui, nei man pirmininkaujant, nei kolegai Roiliui pirmininkaujant, tokios procedūros nebuvo taikomos. Kitose komitetuose dirbdama aš jų taip pat nebuvau sutikusi. Dar kartą pirmininko prašau išsiaiškinti, ar tokia procedūra atitinka darbo tvarkos taisyklėms ir kad nekiltų tokių diskusijų balsuojant dėl kitų prašymų. Prašau pirmininkė jūsų tą išsiaiškinti. Dėkoju. Aš noriu irgi kai ką pridurti. Man atrodo, kad jeigu mes tokią praktiką taikysime, rengdami teisės aktus, tai ta praktika visiškai bus kitokia negu įprastinė. Kai balsuojame dėl teisės akto, negali būti tokio neiškumo, net jeigu pranešimas yra daromas, rengiamas savo iniciatyva. Nes tada, jeigu mes negalėsime būti dėl nieko tikri, nežinau, kas ten vyksta imko, bet įtrė komitete niekada taip nebūdavo anksčiau. Ir aš tu galvoju iš karto apie teisės aktus, pasvarstykime. Brangus draugai, kaip aš jums prieš keletą minučių sakiau, šitą klausimą aptarsime su koordinatoriais. Be abejo, aš dar kartą papasakosiu, kokia yra situacija pats asmeniškai, nes aišku, tai yra mano atsakomybė, jūs visiškai teisūs. Bet turiu pasakyti, kad būdamas e, komitetų pirmininkų sueigos pirmininkas, aš mačiau, kad taisyklės ne visada yra labai pakankamai, pakankamai aiškiai surašytos. Pavyzdžiui, dėl posėdžių. Čia gali spręsti patys komitetai Dėl taškų paskirstimo už pranešimus mes galime čia spręsti patys komitetuose. Taigi visas taisyklės reikia skaityti, bet ne visą laiką jos yra iki galo aiškios. Pateiksiu Jums pavyzdį. Ir iš mūsų komiteto galiu pateikti pavyzdžių ir galiu Jūs patikinti, kad jeigu taip anksčiau niekada nebūtų buvę dirbama mūsų komitete, tai nebūčiau buvęs pasirengęs keisti taisyklės. Ir tikrai nesakyčiau, kad štai aš dabar nei šio, nei iš to viską keičiu mūsų komitete. Bet ir anksčiau taip dirbame, galiu Jums pateikti konkrečių pavyzdžių. Taigi norėčiau baigti šias diskusijas, nes tikrai yra svarbu apsispręsti ateičiai, sutinku su Jumis ir tikrai reikia nuolatinių nekeičiamų taisyklių Na, ir tie pakeitimai, ko gero, atsirado dėl imko, jie mus labai spaudė eiti šią kryptimį, bet mes galime, aišku, grįžti atgal ir pasakyti, kad, anksčiau, kad daugiau niekada taip neseksime. Pone Butikoferi, jums paskutiniam žodis. Pone pirmininkė, galima būtų išsiaiškinti į vieną ar į kitą pusę ir e, aš noriu pasakyti, kad mano sąžinė dėl to yra švari. Mes patvirtime tokią procedūrą, dėl to, kad buvo pasiektas sustarimas, ne vienas iš tų, kurie dalyvavo šešėlinių pranešėjų posėdėje, nemanė, kad pažeidžia galiojančias taisyklės, tai būtų pirmas dalykas. Antras dalykas, aš norėčiau uh, atmesti mano draugo Vernerio Langino man keliamus priekaištus, reiškiamus priekaištus, jis teigia, kad dėl to, kad pranešėjas yra žalesis, tai mes dabar tais, taisyklės keičiame, ponas Langenas, aš atsijimu savo teiginį, aš nieko asmeniškai prieš poną Biutikoferį neturiu. Kolegos, kolegos, labai jau didelis triukšmas kilo salėje. Pereikime prie kito balsavimo ir tikrai išspręsim šitą problemą. Tai galiu Jūs patikinti, kad mūsų taisyklės nėra iki galo aiškios, čia taip paprastai pasakius. Pone Martin. Pirmininkė, aš paprašiau žodžio ir noriu užklaus, užduoti klausimą, kodėl mes taip elgiamės. Balsavimo metu keičiame taisyklės, ką tai reiškia. Diskusijos turėjo vykti koordinatorių posėdėje. Mes dabar parlamentarai balsavome dėl nieko, tai štai ką jūs norite pasakyti. Uh, Labai svarbu, kad viskas būtų aišku. Jeigu kyla sunkumų, jeigu skirtingai yra vertinamas balsavimas, tuomet reikia kelti tuos klausimus prieš padant balsavimą. Gerbiami kolegos, jau baigiame balsavimą dėl temos, kurią aptarėme prieš 15 minučių. Dabar perėmėme prie kito balsavimo. Balsavome ir viskas, dabar jau nieko keisti nebegalima. Taigi suprantu, kad Europos pramonės skaitmeninimas pranešimas yra patvirtintas, kadangi dėl to nubalsavome. Pereiname prie kito balsavimo nuomonės projektas, finansinės įsiklės taikomos ES bendrajam biudžetui ir keičiantis parlamento ar tarybos reglamentą Daugybė čia skaičių tame pavadinime. Neskaitysiu visko. Iš pat pradžių pradėsime nuo aštunto pakeitimo. Aštuntasis pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko priimta? Devintasis kas už? Kas prieš? Kas susilaiko priimta? Dešimtas kas ir dvidešimt penktas kartu. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko priimta? Dvidešimt ketvirtas kas už? Kas prieš? kas suslaiko, pasitikrinkime. 24 pakeitimas. Baigiame balsuoti. Atmesta. 11. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko priimta. 26. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko priimta. 27. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko priimta. 28. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko priimta. 29. Kas už? kas prieš, kas susilaiko priimta. Vėl pirmas, kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. Antras, kas už, kas prieš. Prašau pakelti rankas aiškiai. Antras pakeitimas. Dabar reikės tikrintis. Antras pakeitimas. Tikriname antrąjį pakeitimą. Ko gero dauguma balsuos už, bet nebuvo aišku. Balsuoti baigiame. Be abejo, Dar kartą atsiprašau ir labai prašau kelti rankas aukščiau, aš tiesiog jūsų nematau. Trečias ir tryliktas pakeitimai, kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta. Ketvirtas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, pasitikrinkime. Ketvirtas pakeitimas. Baigiame balsuoti. Priimta. Penktas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta. Šeštas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta. Penkioliktas, kas už, Kas prieš, kas susilaiko, priimta. Septintas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, taip pat priimta. Šešioliktas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta. Galutinis balsavimas, vardinis balsavimas, pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Aiškiai patvirtinta, sveikiname pranešėją. Kitas pranešimas Bet aš buvau pranešėjęs, <laughs> atsiprašau. Aš jau esu greitasis Gonzalesas, kaip pats suprantu. Ką, gėkime prie kito punkto. Ponas Mihal Boni yra pranešėjęs Europos gigabitinė visuomenė ir 5G ryšys. 44. Kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta, 45 kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta, priimta. 46 kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta, 47 kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta, 48 kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta, ketvirtas kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta, 61 kas už, kas prieš, pasitikrinkime. 61 pakeitimas. didelę balsų persvarą. Baigėme balsuoti. Gerai, gal aš šiek tiek lėčiau tada. Eisiu, kad turėtumėt laiko pakelti rankas. 62. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Priimta. 64. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Priimta. 5. Kompromisas. Kas už? kas prieš, kas susilaiko priimta. 69 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. Šeštas kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. Septintas kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. 81, kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. 82, kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. Aštuntas kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. Devintas kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. 103, kas už, kas prieš, kas suslaiko priimta. 104, kas už, kas prieš, kas suslaiko priimta. 105, kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. 106, kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. 107, kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. 108, kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. 109, kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. 10 kompromisas, kas už kas prieš, kas susilaiko priimta. 119, kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. 120, kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. 121, kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. 122, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 123, kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. 124, kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. 11 kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta 134, kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta 135, kas už, kas prieš, kas susilaiko, pasitikrinkime 135 pakeitimas. Baigiame balsuoti. Priimta. 136, kas už, kas prieš. Pasitikrinkime. 136. Baigiame balsuoti. Atmesta. 137. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Priimta. 128. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Priimta. 12. Kompromisas. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Priimta. 13. Kompromisas. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Priimta. 150. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Priimta. 151. Kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta, 152, kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta, 153, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta, 154, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta, 155, kas už, kas prieš, kas susilaiko. Pasitikrinkime 155 pakeitimas. Baigiame balsuoti. Atmesta 156, kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. 157, kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. 14 kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. 15 kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. 175, kas už, kas prieš. Pasitikrinkime. 175 kompro... pakeitimas. Baigiame balsuoti. Atmesta. 16 kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta. 183, kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta. 186, kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta. 187, kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta. 189, kas už, kas prieš. Pasitikrinkime. 189 pakeitimas. Baigiame balsuoti. Atmesta. 17 kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta. 194, kas už, kas prieš. Pasitikrinkime. 194 pakeitimas. Baigiame balsuoti. Atmesta. 18 kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta. 19 kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko. Priimta 20 kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko. Priimta 21, kas už, kas prieš, kas susilaiko. Priimta 21 kompromisas, be abejo, čia buvo. 216 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko. Priimta 22 kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko. Priimta 225 kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta, 226 kas už, kas prieš, pasitikrinkime, 226 pakeitimas. Baigiame balsuoti, atmesta. 227 kas už, kas prieš, pasitikrinkime, 227. Baigiame balsuoti. Atmesta. 28. Kas už? Kas prieš? Pasitikrinkime. 228. Baigiame balsuoti. Atmesta. 229. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Atmesta. 230. Kas už? Kas prieš? Pasitikrinkime 230 pakeitimas. Baigiame balsuoti. Atmesta. 24 kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. 25 kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. 26 kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. 248, kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta, 27 kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta, kultūros pirmas pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta, kultūros 8, kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta, kultūros 10, kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta, kultūros 14, kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta, imko 11, kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. Imko 30, kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. Regi 11, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. Transporto 20, kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. Transporto 21, kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. 25, kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. 27, kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. Pirmas kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. Tryliktas pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. Keturioliktas, kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. Penkioliktas, kas už, kas prieš, kas pasitikrinkime. Penkioliktas pakeitimas. Penkioliktas pakeitimas, baigiame balsuoti priimta. 16 kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. 18 kas už, kas prieš. Pasitikrinkime. 18 pakeitimas. Baigiame balsuoti, atmesta. 19 kas už, kas prieš, kas susilaiko, pasitikrinkime dar kartelį. 19 pakeitimas. Baigiame balsuoti. Atmesta 20. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko priimta? 21. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Atmesta 22. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Priimta 25. Kas už? kas prieš, kas susilaiko priimta. Antras kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. Trečias kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. 42, kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. 43, kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. Pirmas, kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. Antras, kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta, trečias kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta, ketvirtas kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta, penktas kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta, šeštas kas už, kas prieš, pasitikrinkime, šeštas pakeitimas. Baigiame balsuoti. Atmesta. Dabar galtinis balsavimas, vardinis balsavimas, pradedame balsuoti dėl viso pranešimo. Baigiu balsavimą. Aiški balsų dauguma, sveikiname pranešėją. Dėkoju visiems. Baigiame balsavimus. Well, uh, I've got some responsibilities. Turiu šiokių tokių, šiokių tokių, tokios atsakomybės dėrybose dėl dujų tiekimo klausimo, tai dėja turiu dabar išeiti. Ir kiti mūsų darbo atvarkės klausimai bus aptarinėjami pirmininkaujant mūsų vicepirmininkui, ponui Henkeliui. Taigi prašau jo perimti pirmininkavimą. Committee. So thank you very much for your agreement. You can take this, this place, maybe will be better. Well, that's okay. Sėskite į mano vietą. Ne, čia irgi gerai. Taigi, dėkoju, greitasis Gonzalesai, už tokią didžiulę garbę man suteiktą. Na, o dabar Spidermanas jau perims pirmininkavimą. Norėčiau priminti, kad Europos kosmoso strategija 2030 yra labai svarbi ir turi padėti pagrindus ES kosmoso politikai ateinantiems keliariems metams. Dėl to tai yra labai reikšmingas klausimas. ITRE komitetas rengė viešus klausimus, kur buvo praeitų metų lapčio 10 dieną aptarta strategija, taip pat buvo keičiamasi nuomonėmis su vicepirmininku Šepčiovičiumi ir komisarė Bienkovska, taip pat su ponu Varneriu, kuris yra kosmoso agentūros generalinis direktorius. Turime 45 minutės šioms svarbioms diskusijoms. Ir iškart žodį suteiksiu pranešėjai poniai Krell. Trys minutės jai skiriamos. Ja, ganz herzlichen Dank, äh, Herr Vorsitzender. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš nesu pirmininkė, esu tik pranešėja, tačiau tą pranešimą mielai rengiu. Noriu užbėgdami už akių pasakyti, kad komisija patikė pačios apimties pasiūlymą mūsų kosmoso strategijai. Tai yra geras ženklas, nes iš tiesų kosmoso politika daugelio vertinama kaip kažkas, kas yra už mūsų interesų ribų, kažkas nežemiško, tačiau iš tiesų ši politika daro didelę įtaką taip pat ir mūsų ekonomikai, todėl parlamentas turi patvirtinti savo atitinkamą poziciją, tą dabar ir darome. Noriu padėkoti e, taip pat šešėliams pranešėjams, jau buvome su jais susitikę už likščionį bendrabiavimą, taigi turime gerą galimybę čia patvirtinti, apibriežti parlamento prioritetus e, Pirmiausiai turime aiškiai pasakyti, kad prioritetiniai projektai mums yra Galilė ir Kopernikas, privalo būti šie projektai visapuškai gyveninti ir toliau plėtojami ir galbūt ne visos valstybės narės suprato, kad e, paleidus į orbitą palidovus, jie ten ne amžinai sukasi, tačiau turi būti ir atitinkamai atnaujinami, tam reikia papildomų finansinių lėšų, vis labiau įsisavinant kosminę erdvę turime nepamiršti ir kitos temos, kuri kainuoja daug e, pinigų, e, tačiau taip pat yra labai svarbi, tai yra turime nepamiršti kosminių šiukšlių. Ir e, kosmoso agentūra jau yra aktyviai dirbanti šioje srityje, daug pasiūlymų pateikusi ir ESA nėra Europos, Europinė institucija, tai yra organizacija, kurios nariais taip pat yra ir ne ES valstybės narės, tačiau e, Europos valstybės kitos, taigi bendrabiavimas tarp ES ir ESA, Europos e, kosmoso agentūros vyksta labai sklandžiai, reikia jį toliau vystyti ir plėtoti. Dar vienas pastebėjimas, e, kurį mes vertiname kaip rimtą iššūkį, tai yra galimybė apsiginti nuo kibernetinių atakų, kibernetinio polimo kosminėje erdvėje, tai tam taip pat skiriamas dėmesys šiame pranešime, kalbant apie Europos kosmoso pramonę, tai e, pranešime pažymime, kad e, ši pramonė yra labai svarbi mūsų ekonomikai, todėl turime sudaryti sąlygas smulkiam verslui pasinaudoti Galilėjo Kopernikus projektais, taip pat ir savo veikloje ir todėl tam būtina e, keistis e, sklandžiau, greičiau įvairiomis idėjomis, pasiūlymais, užtikrinti paprastesnę prieigą prie duomenų, taip pat užtikrinti suderinamumą įvairių imtuvų signalų su Galilėjo e, siunčiamais signalais. Žinoma, pramonė tuo pati yra suinteresuota, tačiau taip pat ir visa ES turėtų siekti ir stengtis patvirtinti atitinkamus teisės aktus, kuriuos pastelkus šios interesus įgyvendinti būtų e, lengviau. Aišku, čia pramonės įmonės pačios pirmiausiai turėtų apsižiūrėti, kas joms tinka ir patinka, tačiau mes turėtume jums padėti. Reikia pabrėžti taip pat ir regioninio lygmens svarbu, nes būtent regionuose esama tam tikrų uh, panaudojimo galimybių, į kurias ne visuomet atsižvelgiama. Čia reikėtų pasitelkti sanglaudos politiką tam, kad e, regionai būtų paskatinti velkti, veikti taip pat ir šią srityje, kalbant apie kosmoso e, pramonės e, apsaugą nuo nesažiningos konkurencijos, būtina ją užtikrinti, nes sažininga konkurencija taip pat būtų naudinga ir pačiam sektoriaus vystimuisi, e, kalbant apie telekomunikaciją, apie ryšių technologijas yra labai svarbu užtikrinti greitą eigį internetą prieigą prie visose ES regionuose, taip pat ir atokiuose, tam, kad būtų galima pasinaudoti kosminių technologijų teikiamais privalumais, todėl būtina numatyti ir skirti tam reikiamus dažnius. Dėl biudžeto dar noriu tarti kelis žodžius veikla kosminėje erdvėje vis didėja, taip pat ir dėl skaitmeninimo ir nepaisant didelių finansinių išlaidų. Pridedamoji vertė ekonomikai taip pat yra pakankamai didelė, tai Europos parlamentas derantis dėl kitos daugiametės finansinės programos turėtų pareikalauti skirti šias ryčiai atitinkamų biudžetinių lėšų, tačiau žinoma, jos turi būti panaudojamos tinkamai. Tam mes raginame komisiją, ESA ir kitas kompetitingas institucijas nustatyti dar aiškesnės, griežtesnės lėšų panaudojimo taisyklės. Šias rytė taip pat būtų galima pasistumėti į priekį, kalbant apie saugumą. Tai e, jo aspektai taip pat yra glaudžiai susiję su kosminės erdvės išnaudojimu. Taigi mūsų projektai turi būti e, civilinės paskirties, tačiau e, taip pat diskutuodami dėl saugumo gynybos politikos turime nepamiršti, kad ir kosminės programas galėtume ir turėtume panaudoti taip pat ir saugumui stiprinti. Ačiū, jūs kalbėjote ilgiau nei šešias minutės, tikiuosi, kad apibendrindama diskusiją kalbėsite trumpiau. Minutės šešieniams pranešėjams. Pone Sander pasisakys vietoj ponios Grostet, šešėlinės pranešėjos. Prašau, pone Sander. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš norėčiau atsiprašyti ponios Grostet vardu, kuri turėjo dalyvauti Paryžiau, Paryžioje politinėme susitikime ir norėčiau perskaityti jos parengtą tekstą. Pirmiausia, norėčiau padėkoti pranešėjai poniai Krell už parengtą pranešimo projektą, kuris yra puikus darbo pagrindas, kur yra daug pozityvių elementų. Pirmąjį kartą mes iš Europos komisijos gavome pasiūlymą dėl realios kosmoso strategijos ES. Tai yra labai svarbu, kalbant apie ES ateitį, kadangi vis daugiau su tuo yra susijusių sektorių, sektorių, kurie susiję su kosmoso erdve. Taigi labai svarbu pabrėžti šios strategijos įvairovę, nes kalba eina apie žuvininkystę ir e, žemės ūkį, sienų valdymą ir kitas sritis. Dėl satelito ir palydovų e, veiklos, aišku, tai e, jaučiama visuose sektoriuose ir visų e, piliečių. Tai yra jautrus sektorius, dėl to ES turi suvaidinti labai aktyvų vaidmenį tam, kad būtų galima užtikrinti nepriklausomą Europos prieigą prie kosmoso, atsižvelgiant į tarptautinį kontekstą, kuris nėra dabar stabilus. Uh, Dėl to visuomenės parama turi būti kuo galima stipresnė, kad kosmoso pramonė nebūtų palikta viena atremti tarptautiniai konkurencijai. Mes turime leisti jai atsilaikyti šioje konkurencijoje. Labai svarbu, kad ES e, finansuotų Ariane ir Vega savo e, satelitinės programas ir tai yra labai svarbu siekiant nepriklausomumo, kalbant apie prieigą prie kosmoso ir sugražinti pramonę į Europą, nes e, tai sukurtų 40 tūkstančių darbo vietų. Taip pat e, reikalinga institucinė stipresnė parama ES lygmenių tam, kad e, tie palidovai būtų rentabilūs. Taip pat e, labai svarbi yra infrastruktūra, tam tikrų kosmoso uostų infrastruktūra, paleidžiant tokius satelitus ir palidovus, tas yra absoliučiai būtina ir galiausiai mes turime apginti šią sritį, jeigu norime sukurti gyvybingą sektorių. Kalba eina apie konkrečias kosmoso srities paslaugas ir, aišku, mažos vidinės įmonės irgi turi gauti naudos iš šių pastangų ir taip pat turim numatyti galimybę, turi būti numatyta galimybė gauti prieigą prie kosmoso duomenų, kur kol kas tos galimybės yra labai ribotos. Taigi aš pritariu pranešėjos nuomoniai ir pranešimo projektui, tačiau mes turėtumėme šalia visų CO2 emisijų įtraukti ir metano dujas. Taip pat reikalingas ambicingas biudžetas, kuris yra absoliučiai būtinas siekiant įgyvendinti kosmoso politiką. E, tas biudžetas didinamas visame pasaulyje, taigi mes turime numatyti priemonių, finansinių priemonių iš savo siekiams įgyvendinti. Ir čia ir Galilėja, ir Koperniko, Koperniko, ir kitos programos turi būti paminėtos. Reikalingos investicijos ir ateityje. Tokios investicijos, kurios būtų naudingos ES. Dėkoju. Ačiū EKR e, frakcijos vardu, ponas Tošenovski. Ačiū. Pone pirmininkė, pirmiausia noriu padėkoti pranešėjai už labai gerai parengtą pranešimo projektą, už investuotas įdėtas pastangas. Mes jau anksčiau bendradarbiavome rengiant pranešimą dėl rinkos e, įsitvirtinimo e, kos, kosmoso rinkoje. Ir e, dabar tęsime šį bendradarbiavimą. Aš manau, kad geras yra panašios pasiūlymas atitinkamai įvertinti Kopernikus ir Galilėjo programas ir jiems skiriamą finansavimą. Dėjo komisija pateikė naujus pasiūlymus, kurie nėra atitinkamai patikrinti, ar atitinka e, kosminių programų poreikiams. E, taip pat, e, kalbant apie palidovų teikiamą interneto ryšio paslaugą, tai yra labai geras pasiūlymas, ypač penktosios kartos internetui, tačiau ši paslauga turi apriepti visą ES teritoriją. Danas aspektas yra susijęs su Galėjo ir Kopernikus programų vidurio laikotarpio peržiūra. Esu įsitikinęs, kad turėtume pasinaudoti atitinkamas profesinėmis žiniomis ir e, sąveikos užtikrinimo galimybėmis tam, kad užtikrintume didesnį saugumą, pranešėjo. E, minėjo ir aš noriu dar kartą pabrėžti, kad labai svarbu užtikrinti, kad Junktinė karalystė ir toliau dalyvautų visose su e, kosmoso erdvės susijusios ES e, projektuose. GovSapcom dabar iniciatyva ir kitos paslaugos mūsų frakcijai primtinesnis yra tarp valstybinis bendrabiavimas užuot įkūrus naujas institucijas ES mastu. Taigi aš nekantrai laukiu sėkmingo tolesnio bendradarbiavimo. Koju. Pone Fanoihoizen. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš irgi norėčiau pradžioje padėkoti poniai Krell už puikiai atliktą darbą ir už puikų bendradarbiavimą. Pavyzdžiui, dėl to, kad kalbamasi su visais interesuotais asmenimis, tai yra puiku. Pranešimo projektas yra gerai subalansuotas tekstas, kur yra identifikuojamos svarbiausios problemos, kurias reikia spręsti, jeigu norime Europos kosmoso pastangas paversti sėkmingomis. Sveikas kosmoso sektorius susijęs su keliais elementais, kuriuos aš norėčiau pabrėžti. Pirmiausia, didesnės investicijos į mokslinius tyrimus ir plėtrą kosmoso srityje ir konkreti biudžeto eilutė devintai programai. Kalbant apie kosmoso erdvę, labai svarbu, kad didelio greičio optinių laidų komunikacija, taip pat e, atitinkamos instaliacijos būtų numatytos, taip pat e, launcheriai paleidėjai ir taip pat mes turime, nu, jeigu norime sėkmingos politikos, turime užtikrinti tinkamą finansavimą. Su tuo yra susiję ir kiti dalykai. Reikia skirti lėšas ten, kurios yra reikalingiausios ir aš manau, kad mes galėtume būti paleidimo klientai, kodėl mes perkame duomenis už ES ribų, kodėl nenaudojame telefonų, kurie tinka Galilėjo programai, pavyzdžiui, čia darbuotojams Europoje, Europos komisijoje tai galėtų būti jau labai nebloga pradžia. Trečiasis dalykas, ir ponia Krell tai jau minėjo, yra kibernetinis saugumas. Man atrodo, kad reikia geresnių kibernetinio saugumo standartų, nes mūsų kosmoso infrastruktūra, tai yra skaitmeninė infrastruktūra, yra labai pažeidžiama. Taigi aš manau, kad komisija turėtų pasirūpinti, kad visos atitinkamos agentūros turėtų avarinius planus, kurie būtų pritaikomi kibernetinių atakų metu. Ir dar vienas dalykas - komunikacijų strategija, kiti kalbėtojai tai jau minėjo, nes jeigu norim investuoti į kosmosą, reikalinga tam demokratinė parama. Ir mano manimu, strategija, komunikacijų ryšių strategija, turėtų būti pagrįsta trimis ramšiais. Pirmasis būtų samoningumo kampanija skirta visuomeniai. Visuomenė turi suprasti, kas jiems iš to, kokia jiems iš to nauda, kad tai yra jų kasdienio gyvenimo dalis. Taigi kosmoso ryšiai, kosmoso komunikacija turėtų būti aiškesnė, realistiškesnė, taip pat švietimas mokykloje. Mes turime įkvėpti jaunimą, jaunus vaikus, mažus vaikus būti ateities astronautais, kosmonautais, mokslininkais, nes dabar mes kviečiame žmonės iš kitų šalių, kad jie dirbtų mūsų kosmoso pramonėje. Tai nėra labai tvarus sprendimas, kalbant apie ateitį. Ir trečiasis ramstis, kuris buvo irgi paminėtas, kad MVI ir verslininkai geriau suprastų, kokios čia glūdi galimybė šiuose programuose kad kuo galima daugiau verslininkų žinotų, kad gali, pavyzdžiui, nemokamai naudoti Koperniko programą ir panašiai. Tai yra trys ramščiai, kurie uh, mano manimu, yra patys reikšmingiausi ir turi būti pabrėžti, e, turi būti akcentuojami strategijoje. Taigi laukiu tolesnio darbo su šelniais pranešėjais ir ponia Krell. Ačiū. GUE NGL frakcijos vardu, ponas Kuničiak, prašau. Dvi minutės. Několik drobných poznámek. Ačiū, ponia pirmininkė. Norėčiau pakomentuoti nemažai aspektų. Iki šiol bendradarbiavimas su ponė Krėl vyko labai sklandžiai, taip pat ir diskusija su kitais šešiems pranešėjais puikiai vyksta, tikiuosi, kad ir ateityje niekas nepasikeis. Svadimasis Space Check kosminė patikra yra labai svarbus dalykas. Kitas aspektas, kuris taip pat yra labai svarbus, greitaigis. eigis internetas, kuris turėtų pasiekti taip pat ir tokiausius regionus ir jiems būti labai naudingas, taip pat labai svarbi yra ir svarbus ir mokslinis tyrimas ir plėtra. Dabar, kalbant apie prekių judėjimą, Tai šiuo atveju mes turėtume labai puikią galimybę įgyvendinti e-call e, sistemą, greitos pagalbos įsikvietimo ir e, kelių mokesčių sistemas. Turint omenyje, kad galėtume pasidėk, pasitelkti palidovinės sistemas ir įdėkti uh, naujas mokesčių užnaudojimas į keliais surinkimo sistemas ir <clears throat> tvarkas, žinoma, atsižvelgiant į skirtingas situacijas valstybėse narėse, tačiau čia galėtume pasirinkti atitinkamą kryptį turėdami ir galėtume pasinaudoti atitinkamomis technologijomis. Kalbant apie vaikus, apie jaunimą, galiu pasakyti, kad Čekijoje jau kurį laiką yra įgyvendinama atitinkama programa, kurią pradėjo įgyvendinti, inicijavo antrasis e, po Gagarino kosmonautas iš Čekijos ir e, daugelis vaikų aktyviai šio programoje e, kos, susijusioje su kosminė erdve dalyvauja, taigi kyla klausimas, ar galėtume ją taip pat paminėti ir savo pranešime. INF. Ponai Količiak, dabar NF vardu ponas Šafhauseris. Ačiū, ponė pirmininkė. Ką galėčiau pasakyti pirmiausia? Kosmosas yra valstybių kompetencijos klausimas, Prancūzijos ypatingai. Taip pat turime tarp vyriausybinę agentūrą, ESA, ir ši agentūra turėtų būti paremta. Europos vieta harmonizuojant, finansuojant tą tarp vyriausybinį bendradarbiavimą, bet nereikia steigti naujos biurokratinės sistemos, kaip matėme su Galilėjo programa. Ta programa nėra pajėgi laikytis to, tų kelio gairių, kurias pati ES ir užsibrėžė. Taip pat e, reikia atkreipti dėmesį į saugumo ir gynybos problemą, kuri vėlgi yra valstybių narių, kom, visiškas valstybės narių kompetencijos klausimas. Ir kas kart, kai kišasi Europa, kišasi į valstybių kompetencijos sritis ir net nesugeba čia nieko padaryti. Taigi reikia pirmiausia pabrėžti suverenumo klausimą. Jeigu norime technologinių lygmenių kaupti tokius duomenis. Ir čia ES tikrai neturi jokios teisės, jokios kompetencijos šioje srityje. Aš taip pat norėčiau pasakyti, kad mi mikrosatelitinėje vienoje programoje dirbau ir tai buvo antrinio panaudojimo vektorius. Ir čia vėlgi Europa niekaip negalėjo numatyti ir pasirenkti tokiai naujai technologijai, kurią mes pritaikėme. Taigi aš norėčiau pasakyti, kad viskas, kas yra susijęs su tarp vyriausybiniu bendradarbiavimu, veikia, o viskas, kas susijęs su federaliniu požiūriu, neveikia ir neveiks. Taigi ESA paremti yra puikus sprendimas. Dėkoju. Ačiū, ponė Šafhauserį. Toliau TRAN komiteto nuomonės referentė, ponia Maisne. Ačiū, ponia pirmininkė. Kolega Holičiak jau minėjo sąsąją su transportu ir e, kosmoso strategija transporto sektoriui yra labai svarbi, ne tik turiuomenė ekol sistema arba kelių mokesčius, tačiau taip pat ir galimybė sumažinti spūstis keliuose ir poveikį neigiamą aplinkai. Mm. Aš turiu tik tai minutę laiko, tai dar e, likusiu laiku pasinaudosiu paminėdama ir kitą pamirštamą sritį, kuri yra susijusi su e, kosmoso erdvė, tai yra taip pat ir jūrų politika, ypač nelegali žvejyba ir galimybė su jo kovoti. Ir, žinoma, kalbant apie uh, atitinkamus mokslinius tyrimus e, jūrose, tai negalima pastelkus palidovus, aišku, pažvelgti jūros gelmes, tačiau galima daug, daugeliu e, įvairių nusikalstamų veikų užkirsti kelią, pavyzdžiui, e, teršalų išmetimui į jūras, į vandenynus. Manau, kad palidovų sistemos tikrai galėtų būti naudingos, siekiant užtikrinti švarą vandenynuose ir jūrose. Ačiū dabar ponui Riubikui žodis. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Man svarbi ateities strategija šioje srityje, galimybė geriau organizuoti darbus, užtikrinti geresnį tarpusio bendravimą tarp atskirų agentūrų ir ne tik GNSS, Galilėjo ir e, Kopernikus, tačiau ir ESA kosmoso agentūra čia turi dalyvauti. E, taip pat e, tarpusavio sąveika su Enisa. Nereikėtų jos pamiršti. E, taigi čia kyla klausimas, ar yra parengta atitinkama ryšių strategija tam, kad bendrasios įmonės arba startuoliai galėtų pradėti veikti šioje e, srityje. Europos technologijų institutas, manau, taip pat galėtų nešti savo indėlį į e, galimybę parengti tam tikrus skaitmeninius standartus šiais ryčiai, kurie galėtų būti naudingi, suteikti tam tikrų konkurencinių pranašumų Europos e, verslo įmonėms, kalbant apie plataus masto įgyvendamus projektus, jie čia taip pat turėtų atlikti ypatingą vaidmenį, kadangi tokiu būdu galėtume nustatyti pasaulinius standartus ir man būtų įdomu sužinoti, ar e, jau yra užtikrintos įvairios e, intelektinės nusavybės e, teisės, ar yra pasistumėta į priekį rengiant atitinkamus standartus ir kriterijus, kurie galėtų europiniai E, kompiuterių debesijai. Taip pat manau, kad e, siekiant užtikrinti kibernetinį saugumą, čia taip pat reikėtų mums naujų standartų, taigi visose minėtose srityse galima būtų dar daug ką papildomai nuveikti. Pone Mūdį žodis. Dėkoju. Visų pirma, norėčiau pasveikinti pranešėją, parengus puikų pranešimą. į kurią sritį be pažiūrėtume iš ES prioritetų, visų pamatysime, kad kosmoso strategija galėtų tas rytis papildyti. Bet aš norėčiau paminėti keletą svarbiausių dalykų. Tai yra kosmoso nuolaužos, kurios yra labai svarbios, tam irgi yra planuojamos programos toliau kosmoso tyrimai. E, komisijos dokumente irgi apie tai buvo užsiminta. Bet e, norėčiau dar paminėti tai, kad biudžetas yra ribotas ir į tai susitelksiu. Turint planuojant e, būsimas investicijas, reikia pagrindinį dėmesį skirti uh, civiliniams programoms, o kalbant apie gynybos programas, tai lė, papildomas lėšos turi atkeliauti iš valstybių narių. Manau, tą reikėtų labai aiškiai visą laiką įvardyti. Toliau komunikavimo strategija, taip, ji turėtų kalbėti apie MVI, bet taip pat reikėtų kalbėti ir apie uh, būsimų kartų motivavimą. Na ir dar vienas dalykas. Taip, aš tikrai uh, džiaugčiausi, jeigu Junktinė karalystė ateityje dalyvautų tose programuose, tai naudinga yra ne tik tai mano šaliai, bet ir visai Europos kosmoso strategijai. Dėkoju. Aš ir pats save įtraukiu kaip kalbėtojų sąrašą ir norėčiau mums visiems priminti, kad Europos programa, kosmoso programa neturėtų apsiriboti tik Europą ar tik Europos Sąjungą. Reikėtų ir toliau bendradarbiauti su Šveicarija, po breksito ir su Junktinė karalystė. Manau, ponė Maisner pateikė labai gerą pavyzdį apie tai, koks globalus yra šis klausimas. Ir ponas Riubik taip pat paminėjo pasaulinius standartus. Tai be abejo yra labai svarbu ir todėl, manau, yra svarbu bendradarbiauti ir bendradarbiavimą gerinti su JAV, su Kinija, su Rusija, Indija, Japonija ir kitomis valstybėmis kurios irgi vykdo kosmoso programas. Dėkuoju toliau, panas Rylė. Pirmiausiai noriu ne mandagumo vedinas, tačiau nuoširdžiai pasveikinti, padėkoti pranešėjai, kuri pasirinko labai konstruktyvą asmenį požiūrį. Noriu padėkoti už tai, kad jį paminėjo rečiau minimą temą susijusią su mm, naujai įgyvendinama gynybos programa. Mm, ir kosmoso strategijoje iki šiol egzistavo tokia dirbtinė takoskyra tarp gynybos aspektų ir kitų kosminių programų. Manau, kad dabar turime pasvarstyti, e, kaip e, turėtume į tai reaguoti. Manau, kad ateityje tikrai e, nei kosmoso, nei aviacijos pramonė neišgyvens be sąsajų su gynybos politiką, nes šiuo metu yra e, patiriama didžiulė ir nesažininka konkurencija iš Azijos valstybių, taigi mes turėtume ateityje gynybos aspektus rimčiau įtraukti į mūsų kosminės programas ir galbūt e, parengti Arba gal nebūtinai turėtume renkti atitinkamos programos e, skirtos pramonį, gynybos pramonį, tačiau turėtume pasvarstyti, kokiose srityse mes turėtume sustiprinti pastangas europiniu mastu ir todėl pasisakau už tai, kad pradėtume diskusijas dėl uh, naujos gynybos politikos mokslinio tyrimų programos kosmoso erdvėje ir tai turėtų tapti dar vienu ES kosmoso strategijos ramščiu ir e, tas rytis yra glaudžiai susijusi tiek su civilinio, tiek su karinio saugumo poreikiais ir e, Būtent dėl šios priežasties esu labai dėkingas, kad e, nepradėdami čia dabar ideologinių diskusijų apie kosmoso militarizavimą labai prasmingai svarstame galimybės tarpusėje susijęti prasmingas kosminės programas. Ačiū žodis komisijai. E, ekonomikos augimo generalinio direktorio atstovui ponui Dasiliui. Merci beaucoup, Monsieur le Président. La Commission voudrait. Pone pirmininkė, komisija pirmiausia norėtų padėkoti pranešėjai poniai Krell. Tas pranešimas, kurį mes perskaitėme, panalizavome, komisijos nuomonė, šis pranešimo projektas labai puikiai įvardyja Europos komisijos prioritetus, taip pat iššūkius ir riziką kuriant tokią strategiją. Akivaizdu, kad pirmasis prioritetas, kurio mes siekiame, yra suteikti galimybę piliečiams gauti prieigą prie šios rinkos, rinkos, kuri reguliuojama kosmoso politikos. Tai yra pirmasis ženklas, rodantis, kad tai gali atnešti naudos piliečiams ir visai bendryjai. Tai yra pirmasis Europos komisijos prioritetas ir džiaugiamės, kad yra sutariama šiuo klausimu su pranešėja. Taip pat akivaizdu ir nemažai deputato apie tai kalbėjom, būtent, kad labai svarbu yra įgyvendinti šią kosmoso strategiją ir taip pat, kad reikalinga surastyti surasti pusiausvirą, dėgiant šią strategiją, nepamiršti, kok, kiek jis svarbi kitoms bendrijos sritims, taip pat, kad reikia numatyti tinkamas priemonės ją įgyvendinti, kad reiktų surasti bendrą kalbą su visomis institucijomis, kurios yra atsakingos už tai ir komisija norėtų priminti, kad tų institucijų yra nemažai, kurios yra atsakingos už kosmoso politiką. Pirmiausia, aišku, tai yra parlamentas, Europos. E, ministrų taryba, valstybės narės, Europos kosmoso agentūra, GNSS agentūra Prahoje ir taip pat gyvendinant šią strategiją labai svarbu paminėti ir Europos komisiją, komisiją, kuri pradėjo dialogą su visomis institucijomis, įskaitant ir Europos pramonę. Mes e, norėtumėme, kad tai būtų visai traukiantis procesas, kaip akcentavome ir rengdami šią strategiją, kad būtų įmanoma identifikuoti prioritetus ir juos įgyvendinti, kad būtų galima paaiškinti visiems tenkamus vaidmenius, koks būtų komisijos vaidmuo, koks būtų valstybių narių vaidmuo, koks Europos kosmoso agentūros vaidmuo, kad visos institucijos žinotų savo vaidmenį ir galėtų pasiekti puikaus rezultato. Kad ES piliečiai galėtų pajausti šios strategijos naudą, kad Europos konkurencingumas padidėtų ateityje ir kad ES kosmoso politikai gautų tinkamą reikšmę. Taigi, ponė pirmininkė, apibendinamas, norėčiau pasakyti, kad Europos komisijos pozicija yra dabar tokia, kokią aš ir įvardijau. Mes Supratome, kad tų diskusijų dar bus nemažai ir ponios Krell parengtas pranešimo projektas komisijos vertinimui yra labai geras, kur yra puikiai, pakartosiu, identifikuojami ES prioritetai, ES sąjungai tenkantys iššūkiai ir rizika. Reikia suprasti, kad e, tai yra ta rinka, kuri yra kuriama ir kad tie elementai visi yra labai uh, svarbus ir dėl to reikalingas, kuo galima, reikalingesnė, kuo galima didesnė parlamento tarybos parama Europos komisijai, kad mes galėtumėme surasti priemonių atremti tuos iššūkius, kuriuos išvelgėme mes Europos komisijoje, nes tai yra labai svarbu. Dėkuoju. Ačiū. Pane Krel. Tiek išgirdote pagiriamųjų žodžių, tai dabar. Uh, e, turėtumėte kalbėti šiek tiek trumpiau apibendrinamą diskusiją, taip ir padarysiu. Aš tik tai noriu pasakyti, kad viskas e, krypsta labai tinkama linkme, diskusijos vyksta labai homogeniškai. Žinoma, e, Taip pat visi kolegos supranta, kad rengiant tokius pranešimus e, pakeitimų apimtis yra pakankamai ribota, nekantriai laukiu kito susitikimo su šešėjais pranešėjais e, arba kitų galimybių aptarti visus dar likusius neišaiškintus aspektus. Ačiū, noriu priminti, kad balandžio 26 dieną baigėsi laikas teikti pakeitimus, taigi Laiko liko visai nedaug. Dabar pradėsime svarstyti paskutinį šios dienos darbo atvarkės klausimą. Tai yra programos Horizontas 2020 programa ir jos įgyvendinimo vertinimas atsižvelgiant į tarpinį vertinimą ir pasiūlymą dėl devintosios bendrosios programos. Noriu priminti, kad iš viso pateikti 372 pakeitimai pranešimo projektų ir aš tikiuosi, kad šešėlį pranešiai greitų laikų susitars dėl kompromisinių pakeitimų tam, kad būtų pasiusta labai aiškiai tiksli žinia komisijai ir kitiems interesuotiems subjektams. Turime 45 minutės šiai diskusijai. Viena iš to priežasčių buvo šiek tiek užsitęsusios diskusijos e, dėl balsavimo procedūrų. Kaip pamenate, dabar noriu suteikti žodį pranešėjui. Pone Suės, Rūjas tiksliau kalbės tris minutės. Ačiū pirmininkė, turime nedaug laiko tai kalbėsiu trumpai, 372 pakeitimai buvo pateikti. Aš e, situaciją vertinčiau taip, kad e, noriu pasakyti, dėsiu visas pastangas, e, kad būtų parengta kuo daugiau kompromisinių pakeitimų. Nenoriu minėti atskirai visų temų, nes iš esmės teikiamus pasiūlymus yra pritarima ir dėl jų sutarėme. Dabar paminėsiu kai kurios aspektus, dėl kurių nuomonės išsiskiria e, ir dėl kurių ne visos frakcijos, ne visi kolegos sutarė. Bendrai vertinant, taip pat ir mokslininkų bendruomenė buvo patenkinta likščiolinė programos eiga, stambioji pramonė, jos atstovai iškirs kai kurios aspektus taip pat mano, kad programa yra pakankamai gera. Galbūt pradžiai pasakysiu štai ką jau pristatant pranešimą projektą, nuomonės projektą aš minėjau, kad reikia atsižvelgti geografinius kriterijus, į kompetencijos aspektus manau, kad e, sieksime didesnės kompetencijos, pasinaudosime geriau e, kompetencijos e, centrų potencialu labiau negu iki šiol, pabrėžiant, kad kompetencijų centruose mokslininkams turėtų būti mokami geresni atlyginimai. Nei dabar tai galbūt nėra tiesiogiai susijęs su programos Horizontas 2020 e, vertinimu, tačiau e, šiame kontekste vis tiek verta paminėti, kad būtina skatinti dalyvauti e, atitinkamuose kompetencijų centruose ir jų veikloje, ypač mokslininkės moteris. Ir tai būtų naudinga ir bendrai Europos ekonomikai, tačiau visko negalima vertinti vien tik tai pasitelkdami ekonominius kriterijus. Na, nu, kalbant apie pramonę ir ekonomiką, tai programa Horizontas 2020 e, turi pakankamai ribotą biudžetą, jį reikia kuo geriau išnaudoti. Stambiai pramoniai čia tenka labai svarbus vaidmuo ypač įgyvendinant didelio masto projektus, sukūrančius pridamą vertę visai Europos Sąjungai. Būtent dėl šios priežasties turime čia e, sutelkti pastangas ir siekti atitinkamų tikslų, kalbant apie stambiosios pramonės įmonių dalyvavimo dalys įgyvenęs tamis projektus, siekiant padidinti jų indėlį iki 60 procentų, šiuo metu jis siekia 33 procentus. O šiaip jau minėjau, kad vis tik tai dauguma kolegų sutarė dėl pateikimo pasiūlymo ir su pasirengusi tolesniam bendradarbiavimui. Ačiū, ponė Rūs, o dabar EPP vardu, ponė Kudžička, dvi minutės. Dėkoju pirmininkė, Taip iš tiesų mums labai svarbu suformuluoti tinkamus kompromisus. Mes irgi pasiūlėme be ne 170 pakeitimų, kur ką galima pakeisti pranešime. Visų pirma, reikia nustatyti mokslui skirtą biudžetą. Mes siūlome 120 milijardų eurų kuo daugiau parlamentas užsiprašys, tuo daugiau ir gausime iš komisijos. Be to, reikia siekti pusiausviros tarp mažesnių ir didesnių mokslinių projektų finansavimo. Ir čia taip pat mes norėtume kompromiso, norėtume, kad išliktų dabartinė programos struktūra tik šiek tiek supaprastinta. Ir labai tikiuosi, kad e, dėl to susitarsime. Taip pat reikėtų galvoti ir apie socialinius iššūkius. Reikia glaudesnių ryšių tarp įvairių programų. O taip pat e, reikėtų siekti ir visuomenės paramos. Ir čia taip pat reikėtų išspręsti per žemų sėkmės rodiklių problemą. Čia irgi jie norėtume kompromiso. Taip pat norėtume, kad vyktų bendradarbiavimas tarp mokslo ir pramonės ryčių, įskaitant bendradarbiavimo mokslinius tyrimus Kitaip sakant, reikia paprastų taisyklių, pagal kurias galėtų veikti viešojo ir privataus sektoriaus partnerystės. Taip pat į projektus reikėtų įtraukti mažas ir vidutinės įmonės ir reikėtų pagalvoti apie galimas paskatas pramoniai. Mes taip pat e, palaikome atvirą prieigą, nors suprantame, kad negalima to primesti pramonį, nes pramonėje veikia ir konkurencijos dėsniai bet gynyba turėtų nepatekti į pagrindų programą. Taigi svarbu, kad būtų glaudesnis bendradarbiavimas, daugiau dalyvavimo ir iš naujųjų valstybių narių. Na ir galiausiai galiausiai mokslinę kompetenciją reikėtų laikyti pagrindiniu kriterijumi. Dėkoju toliau EKR vardu ponė Van Boisuit. Dėkoju pirmininkė. Gerbiami kolegos, jau kalbėjomės kelis kartus e, apie Horizontas 2020 programą ir manau, kad ateityje dar dažnai tą darysime. Kaip jau anksčiau minėjau, tikrai esu patenkinta iki šiol atliktų darbų. E, pranešėjus. Aš e, teikiau kelis pakeitimus, tačiau tik norėčiau e, jais papildyti pranešėjus mintis, nors kaip dėmesį į keturis aspektus, kurie man yra labai svarbus šiame pranešime. Pirmasis yra susijęs su administracinė atsakomybė vykdant europinės programas. Komisija čia yra padėjusi nemažai pastangų uh, E, ir kol kas ji didžiai dalimi atsakinga administracinių požiūrių E, už šias programas, tačiau manau, kad turi atitinkamą atsakomybės dalį prisijimti ir e, verslas. Taip pat manau, kad turėtume šias programas padaryti palankesnėmis, prieinamesnėmis e, verslo struktūrams, siekti patraukti, įtraukti jas į horizontą 2020 programos gyvenimo aspektus, tam, kad galėtų jos taip pat gauti iš to daugiau ekonominės naudos, taigi aš vertinu Horizontas 2020 programą kaip priemonę palengvinančią įmonėms vykdyti mokslinius tyrimus. Dar vienas elementas susijęs su dviejų pakopų vertinimu, tai yra iš tiesų labai naudinga priemonė palyginti su ankstesnė e, atrankos procedūra, tačiau kol kas <clears throat> dar per daug įmonių yra atrenkama į antrąjį etapą ir mes galėtume taikyti griežtesnius atrankos reikalavimus ir taip sutaupyti daugiau pinigų. Paskutinis ketvirtasis pastebėjimas susijęs su e, konkrečių rezultatų pasiekimu pasinaudojant moksliniais tyrimais, nes iki šiol e, nemaža dalis mokslinio tyrimo rezultatų lieka nepanaudoti, turėtume įmonėms suteikti daug daugiau galimybių e, išnaudoti geriau turimą potencialą, labiau atsiskleipsti ir integruoti taip pat ir verslo kapitalą pasitelkus Europos inovacijų e, tarybą. Taip pat, e, taigi tie aspektai mums yra pats svarbiausi. Aš noriu palinkėti pranešėjai visokiojopos sėkmės, rengiant kompromisinius pakeitimus, gautų atskirų pakeitimų pagrindų. Manau, kad, tikiu, manau, kad tikrai, tikrai galime pasiekti pakankamai gerų rezultatų ir aiškiai parodyti, nusiųsti žinę komisijai apie tai, ko parlamentas tikisi iš programos Horizontas 2000. 20. Ačiū ponė Van Bosait ir ponė Vyrik Alde frakcijos vardu. Ačiū pirmininkė, labas rytas visiems. Noriu pasakyti, kad esu teigiamai nustebinta beveik 400 pakeitimų. Turiu konstatuoti, kad labai daug dėmesio tokiu vadu skiriama moksliniams tyrimams ir plėtrai ES ir tai mane tik tai džiugina. Kartu turiu pastebėti, kad tarptų beveik 400 pakeitimų tikrai yra nemažai e, naudingų minčių ir idėjų. Kartu su kolegomis iš liberalų frakcijos taip pat pateikiau nemažai pakeitimų. Dar kartą noriu atkreipti dėmesį ir pabrėžti e, tuos aspektus, kurie man yra svarbiausi šiame pranešime. Mums yra labai svarbu pabrėžti, kad tai yra pagrindų programa kuris sukuria didžiulę pridamą vertę visai ES ir valstybėms narėms mokslinio tyrimų plėtros srityje ir ne tik dėl to, kad skirimas papildomos biudžetinės lėšos, tačiau taip pat ir dėl to, kad čia daugiausia susitelkiama į tarp valstybinį, tarptautinį bendradarbiavimą. Ir visi šios programos dalyviai tai laiko labai svarbiu aspektu, taip pat <clears throat> yra nustatomi tinkami kompetencijos kriterijai. Štai yra uh, E, svarbiausia šios programos sėdamoji dalis. Taip pat būtina išlaikyti devintoje e, programoje, daugiametėje finansinėje programoje nustatytus kriterijus, taip pat laikytis e, geografinės apriepties kriterijų. Daugiausia dėmesio turi būti skiriama kompetencijai ir tai atitinka ir mūsų ankstesnės diskusijas bei teikiamų pakeitimų nuostatas. Aš manau, kad jau pakankamai ilgai e, buvo kalbama apie tai, kad programa Horizontas 2020 neturėtų būti sandalgos politikos sudėdamąją dalimi. Aš pasisakau už tai, kad būtina užtikrinti didesnę sąveiką su struktūrinių fondų lėšų panaudojimu, ne tik kalbant apie mokslinius tyrimus ir plėtrą, tačiau e, taip pat ir apie e, glūdės medarbiavimą tarp eurozonos ir ne eurozonos valstybių narių, tai yra 13 ir 15. Taip pat e, būtina kreipti dėmesį į tai, kad e, šie fondai turėtų finansuoti ne tik pamatinius tyrimus, e, tačiau kalbėti ir apie konkrečius rezultatus mokslinio tyrimų, kuriuos būtų galima pritaikyti praktikoje ir rinkoje, kad būtų užtikrinta atitinkama pusiausvėra. Taigi mes čia turėtume susitelkti ties abiejomis sritimis ir pripažinti, kad pramoniai tenka labai svarbus vaidmuo įgyvendinant įvairiose sektoriuose inovacijų e, sistemas. Ir e, labai dažnai iš to naudos turi smulkusis verslas, galėdamas e, labiau atsiskleisti po stambių pramonės įmonių sparnų. Taigi turėtume pasitelkti visus ekspertų gebėjimus ir patarimus, kad išvengtume uh, neteisingų e, sprendimų. Aš galėčiau kalbėti dar ir toliau apie įvairias patikros kontrolės sistemas, tačiau to nedarysiu. E, aš tikiuosi, kad kartu su pranešėjais, šešėniais pranešėjais mes prengsime gerą pranešimą, kuriame aiškiai atsispindės Europos parlamento pozicija dėl šios pagrindų programos. Ačiū uždėmesi. Pirmininkas, ačiū. Pone Vyrink, ponas Delundė. Uh, žaliųjų frakcijos vardu. Dėkoju pirmininkė. Žalieji džiaugiasi pasiūlymu. Mums atrodo, kad pranešimas yra gerai subalansuotas ir sutikame su pagrindinėmis jo mintimis. Bet yra keletą dalykų, ką mes norėtume akcentuoti ir tai atsispindi mūsų pakeitimuose. Kalbant apie Paryžiaus susitarimą, tai jo kontekste mes norėtume, kad Europoje būtų prioritetas skiriamas lėšoms skiriamoms e, kovai su klimato kaita ir klimato domenų rinkimui ir apdorojimui. Junktinės Amerikos valstijos planuoja mažinti labai stipriai finansavimą aplinkosaugos institucijoms. Dėl to mums yra svarbu reaguoti tai. Toliau reikia bendradarbiavimo, mokslinių tyrimų, tos tyrimus turėtų organizuoti, jiems vadovauti akademinio pasaulio atstovai. Ir ateityje, jeigu tokių tyrimų nebus, tai ES investavimo potencialas stipriai sumažės. Taip pat reikėtų daug lėšų skirti e, energetikos tyrimams, bet tos investicijos turėtų dėrėti su Paryžiaus susitarimu. Na ir galiausiai, kai kuriuose savo pakeitimuose norime priminti valstybėms narėms laikyti savo pažadų siekti ES 3 procentų BVP tikslo. Du trečdaliai RNI finansavimo turi atkeliauti iš pramonės, taigi pramonės atstovai irgi turėtų savo įnašą padidinti. Dėkoju. Ačiū ponė Delundė, toliau FDD vardu, ponas Borelį. Dėkoju pirmininkė. Ruošiant pakeitimus kuriais norime pagerinti Horizonto 2020 programos vertinimą, mes norime akcentuoti, kad ne visada investicijos atneždavo naujas darbo vietas ir ekonomikos augimą. Ir kaip tik ta atskirtis tarp investicijų ir rezultatų tik didėja. Taigi mums reikia labai atidžiai vertinti šitą programą, kuri ateityje Europoje turės didžiulę įtaką. Dabar mums dar tikrai daug kelio yra likę iki tų tikslų, kuriuos esame nusimatę 2020 metams. Kai kurios valstybės prie programos prisijungia visai neseniai ir dažnai jų e, pramonė, pramonės atstovai lieka nuo šalyje, nes jie tiesiog nebespėja įsijungti į tą važiuojantį traukinį. Todėl reikėtų atsižvelgti į tai ir tolygiau paskirstinti išteklius geografi, tarp regionių e, regionų, geografinių regionų. Devyniasdešimt antras pakeitimas siekia sutvirtinti nacionalinių kontaktinių ryšių centrų tinklą, kad būtų galima teikti paramą ir keistis informaciją sklandžiau. Dar vienas dalykas, kas mums labai aktualu, tai yra mažos ir vidutinės įmonės. Mes džiaugiamės tuo, kad Horizontas 2020 programa turi konkrečią priemonę skirtą MVI, bet tą priemonę būtų galima dar pa gerinti, taigi 75-ame savo pakeitime mes raginame padidinti e, biudžetą skirtą tai priemoniai, nes e, eksponentiškai didėjo e, sutarčių skaičius, projektų skaičius, kurie praeina atranką, bet paskui jiems nebelieka finansavimo. Taigi mes norime, kad poveikio kriterijai turėtų būti taikomi vertinant aplikuojančios įmonės gebėjimus generuoti investicijas ir kurti darbo vietas, o ne tik tai šiaip pritraukti rizikos kapitalą. Nes manau, kad to, būtent tokios įmonės e, turėtų gauti daugiau paramos. Taip pat reikėtų daugiau skaidrumo, skirstant lėšas ir vertinant kandidatus. Mes manome, kad e, visi turi teisę suprasti, aiškiai, koks yra paraiškos teikimo ir vertinimo procesas, kokia procedūra. Tokiu būdu pareiškiai galės e, tinkamai sformuluoti savo paraišką ir sulaukti teigiamų vertimo rezultatų. Dėkoju. O toliau atskiri Europos parlamento nariai, ponas Eilė. Pirmiausia, noriu padėkoti pranešėjai, jai reikėjo viena vertus e, parengti Horizontas 2020 programos peržiūrą ir kartu įtraukti ją parlamento poziciją. Aš noriu kalbėti apie ateitį ir su jais susijusius aspektus. Pirmiausiai turime pasvarstyti, kaip susėti tarpusavyje e, tas e, temas, kurias norime apsvarstyti, turimus pinigus ir uh, įvairius tarpusavyje susijusius modelius, kadangi pinigų mes daugiau neturime, negu yra skiriama. Septintoje daugiametėje finansų programoje smulkaus verslo teikiamų paraiškų e, apimtis sudarė maždaug pusę viso, visų tų lėšų, kuriams galima pasinaudoti. Taigi, jeigu daugiau tokių paraiškų yra negu 10 procentų biudžeto, tai administracinės išlaidos iš tiesų viršytų gaunamą ekonominę naudą. Taip pat manau, kad turėtume rimtai pasvarstyti, rengiant kitą programą apie tai, <clears throat> ar tikrai stambios pramonės įmonėms galėtume e, skirti 125 procentus daugiau lėšų moksliniams tyrimams. Antra problema, kuri buvo taip pat e, paminėta yra susijusi su tomis kompetencijomis, tai yra pagrindinis principas, kurio vadovaujamasi pabrėžiant du iššūkius, tai yra lyčių lygybės aspektą ir lėšų paski, pasisimą, paskirstimą mokslams tyrimams ir plėtrai tarp valstybių narių ir tas inovacijų spragas noriu pasakyti, kad e, jeigu, pavyzdžiui, yra vertinamas koks nors projektas, yra pasitelkiami kiti kriterijai, priimant sprendimus dėl finansavimo, nei to projekto tinkamumas. Aš manau, kad tai būtų tikrai didžiulė klaida tokiais kriterijais vadovautis. Taip pat negalima pasislėpti vien tik tai už kompetencijų principo ir nesirūpinti tą situaciją, kad e, nesirūpinti tuo, kad moterių padėtis mokslinio tyrimų srityje yra daug blogesnė nei vyrų ir taip pat, kad kiekvienais metais met, mes dėl demografinių priežasčių prarandame dešimtis tūkstančių e, inžinierių ir tyriejų, nesudarydami atitinkamas sąlygas moterims derinti profesinį ir šeiminį gyvenimą, nes po penkerių, septyniarių metų veiklos moteris pasitraukia iš mokslinio tyrimų srities, nes negali derinti šeimos ir darbo. Taigi, vis tik dabar norėčiau grįžti atgal, kad projektą vertinant turi būti e, vadovaujamasi projektų tinkamumo kriterijais ir jeigu mes jais kriterijais nesivadovausime, tai taip pat lyčių lygybės neužtikrinsime. Įsivaizduokime, kad dabar e, iš anksto yra priimamas sprendimas kokį nors projektą įgyvendinti, tarkime, Rumunijoje. E, tai e, Ir jeigu tas projektas nebus tinkamiausias, tai mes tikrai negalėsime tinkamai skatinti ir kompetencijų, ir lyčių lygybės. Mums reikia atitinkamų e, programų e, ir žinoma, tam prireiks ir daugiau finansinių išteklių. Pat labai svarbu stiprinti privačią ir viešąją partnerystę įgyvenant atitinkamus projektus, todėl labai svarbu tai pateikti ir inovacijų apdovanojimus, nes tokiu būdu e, būtų matomumas įvairių projektų ir naujausių technologijų padidinamas ir taip pat reikia rasti sprendimus susijusius su e, breksitu, nes pagrindų programoje devintojoje tikrai yra labai daug projektų, kuris sadavauja Junktinė karalystė ir aš tiksliau daugiametį finansinę programą. Ir aš manau, kad jau pribrendo laikas pasakyti, kad organizuoti mokslinius tyrimus, vadovantis principu iš viršaus į apačią, jau nebėra aktualu, reikia pasitelkti principą iš apačios į viršų, nes būtent tai, e, tas principas dabar atitiktų laiko dvasę ir kadangi šiuo metu yra tokia situacija, kad apskaitai pateikus paraiškų, viskas, visas svarstymas užtrunka nuo trijų iki ketverių, ketverių metų, kol projektas konkrečiai pradedamas gyveninti ir mes tokiu būdu prarandame labai brangų laiką ir e, tai kenkia taip pat ir mūsų kompetencijoms. Pone Eileri, jūsų mintis labai svarbus, tačiau kalbėti ilgiau nei penkias minutės. Žodis poniai Toji. Ačiū pirmininkė. Norėčiau pirmiausia padėkoti poniai Karpezum, nes ji atliko didžiulį darbą, kaip sakė ir kiti kolegos. Esu įsitikinusi, kad uh, tikrai tai labai pagelbės parlamentui. Labai svarbu, kad suprastumėme, jog horizontas yra viena, viena galingiausių priemonių. Tai, ką padarė ES siekiant pritraukti investicijas, kad Europa atsigautų. Taigi labai svarbu panaudoti visą programoje glūdinti potencialą. Tiek kalbant apie ekonominį, socialinį augimą Europoje. Ir manau, kad labai svarbu pabrėžti tai, ką priminė mums ir pranešėja, kaip ir kiti kalbėtojai, koks optimalus balansas ir pusiausvė tarp bazinių mokslinių tyrimų, kurie aišku yra labai svarbus ir reikšmingi, uh, jau dešimtį metų mes kalbame apie tai, apie, apie mokslinius e, tyrimus, bazinius mokslinius tyrimus ir jų finansavimas visuomet duoda dividendų per ilgesnį laikotarpį. Taip pat svarbos yra ir inovacijos. Reikia surasti pusiausvyrą tarp šių dviejų dalykų, nes kalbame apie nemenkas sumas. Kitas dalykas, kurį norėčiau pabrėžti, tą padariau savo pakeitimais, būtent integruoti, įtraukti ir pramonę ir akademinį, akademinį pasaulį kalbėti apie tų išradimų, mokslinio tarimų atradimų perkelimą į pramonę. Ir reikalinga tokia programa kaip horizontas, kad būtų užtikrinamos tokios jungtys tarp investicijų, universitetos atliekamų mokslinių tyrimų ir kad tai tiesiogiai būtų susijęs su pramonė. Pramonė, kuri tuos mokslinio tyrimų rezultatus paverčia konkrečiomis prekėmis, produktais. Taigi, dar vienas svarbus dalykas yra prioritetai mokslinių tyrimų srityje. Mes suprantame, kad programa ir su jomis siejamos procedūros, kurias taiko komisija toms programoms apibriežti. Aš manau, kad čia labiau reikia įsiklausyti ir į parlamento balsą šiame procese, ne tik šiuo pranešimu, bet bendrai, kad būtų įsiklausoma į mūsų prioritetus. Mes kalbame apie senėjimą, visuomenės senėjimą Europoje, kuris e, negryžtamas procesas ir taip pat e, moksliniai tyrimai visuomenės veikatos rytyje, vėžio tyrimai, vaikų vėžio tyrimai. Tai yra, aš manau, tam tikra mūsų prievoliai kištis į tokias rytis. Taigi, moksliniai tyrimai visuomenės įkatos rytyje yra labai svarbus. Taip pat reikia kurti tinklus, platformas, kad būtų galima visuomenės įkatos institutus, institucijas apjungti. Nes tai yra labai svarbu įvairiose Europos vietose ir šalyse ir visame pasaulyje. Toks koordinavimas yra būtinas. Uh, nes e, tyrim, moksliniais tyrimais e, bus įmanoma tikrai sukaupti tą kritinę masę ir pasiekti rezultatų panašių, kokių pasiekta yra JAF ar kitose pasaulio vietose, kalbant apie sveikatos mokslinius tyrimus. Na ir e, dar ke keli specifiniai klausimai ir keli procedūriniai aspektai čia yra svarbus ir labai trumpai. Aš juos paminėsiu. Pirmiausia, kolega pastebėjo ir aš su juo sutinku, kad mes turėtumėme šiame pranešime prašyti komisijos ir atrankos komisijų, kad jie iš anksto pasakytų, kokie taikomi vertinimo kriterijai, nes dažnai žmonės nežino, kokie yra pagrindiniai elementai vertintojams. Ir kai žmonės teikia projektus, turi teisę žinoti, kaip tie projektai bus vertinami. Jie turi teisę gauti tokio projekto įvertinimą, kad būtų aišku, kodėl jie buvo įtraukti ar atmesti. Tai kad galėtų patobulinti tam E, projektų rengimo procesą kitą kartą, taigi reikia daugiau skaidrumo ir taip pat reikia publikuoti atrankos elementus, tai yra labai svarbus. Svarbu, ponas Eller minėjo irgi svarbų dalyką, ko mes dar nesame išsprendę, ar čia žvelgiu į komisiją. Labai svarbus mokslo tyrimų institutai susijęs su vyriausybinėmis organizacijomis. Pavyzdžiui, Italijoje Trieste yra taikomosios fizikos institutas, kuris pagal taisyklės negali įsitraukti į šią programą. O čia kalbame apie aukšto lygio mokslinius tyrimus. Taigi tikrai turėtumėme finansinėme reglamente tas problemas išspręsti. Dar vienas dalykas, kažkas minėjo, pirmininkė, kad duomenys net, ne tik, kad turėtų būti lengviau prieinami, bet mes turėtumėme skatinti mokslinio duomenų, mokslinio tyrimų duomenų paskleidimą ir publikavimą, viešinimą čia nereikia pradėti nuo nulio, tiesiog reikia iš naujo tiesiog atskleisti tuos duomenys, juos publikuoti ir viešinti. Dėkoju poniai Tojai, ponia Mūdi. Ačiū labai trumpai, nes daugelis dalykų jau buvo paminėta. Aš norėčiau pasveikinti pranešėjos atliktą darbą ir puikiai parengtą pranešimą, akcentuojant tai, ką ES daro su Horizontas 2020 programa. Didžiausias dėmesys e, skiriamas e, tiems dalykams, kurie ir susijęs su ekspertinėmis e, žiniomis ir aišku, biudžeto apribojimai yra labai aktualūs ir šioje srityje biudžetas dažnai yra akcentuojamas šalia to, kad visi puikiai suprantame, kiek reikšminga yra ši programa. Uh, ir taip pat matome, ką, ką dar reiktų nuveikti, kad būtų galima sustiprinti finansavimą. Galiausiai e, pripažįstama yra ir sveikinama, sveikinamas tas dalykas, kad buvo tam tikri elementai traukti į pranešimą. Ir tai susijęs su 15 metų pranešimu, būtent, kad lyčių aspektas irgi uh, yra akcentuojamas pranešime. Dėkoju, poniai Mūdi. Aš irgi užsirašiau į kalbėtojų sąrašą ir norėčiau dvi pastabas išsakyti, bendrojo pobūdžio pastabas. Pirmoji, tai neveiks, jeigu mūsų šalis, valstybės nepasieks 3 procentų tikslo. ES labai atsilieka nuo 3 procentų tikslo, taip yra šalių, kurios pasiekia daugiau, bet dauguma atsilieka. Ir man atrodo labai svarbu priminti šalims, kad jos turi laikyti savo tikslų. Kitas dalykas, ką norėčiau pasakyti, buvo, vyko praeitą sekmadienį žygis už mokslą. Visame pasaulyje vyko tokie žygiai, aš pats dalyvavau žygyje už mokslą Berlyne, 12 tūkstančių maždaug žmonių tame žygyje dalyvavo. Ir aš tikrai esu supykęs, kad yra ignoruojami mokslinio darbo rezultatai. Alternatyvin... Alternatyviniai metodai yra keliami į pirmąjį planą, o ne moksliniai rezultatai. Ir, man atrodo, turime daug pavyzdžių, netgi šiame parlamente, tokio ignoravimo ir aš norėčiau kolegų šiame komitete paprašyti imtis aktyvesnės veiklos, nes jeigu mes to nepadarysime, tai kas kitas. Ir norėčiau kreiptis į kolegas tam, kad būtų e, kovojama su tokia tendencija, kai yra ignoruojami moksliniai rezultatai, mokslo rezultatai įvairiose srityse. Taigi dėkoju ir dabar komisija pasisakys Vandenberg iš Mokslo tyrimų generalinio direktorato. Ačiū, dėkui už galimybę trumpai pasisakyti. Esame dėkingi už ilgalaikę šio parlamento paramą ir aktyvų narių dalyvavimą, įtre narių dalyvavimą, e, ši, kalbant apie šią programą ir tai, kad reikalinga didinti biudžetą, kas atspindėjo keliose pakeitimuose irgi yra puiku. Taip, Horizontas 2020 yra sėkmės istorija ir mes tą matome ir tai, ką girdime iš suinteresuotų asmenų, ką girdime viešosiose konsultacijose, taip pat tarpinis vertinimas, kuris pasirodys gegužės pabaigoje, aš manau, irgi parodys, kad Horizontas 2020 programa yra, žings, yra netoli tikslų pasiekimo ir mes turime labai aiškių, akivaizdžių įrodymų ir reikia vengti tų alternatyviųjų faktų kalba eina apie daugelį dalykų, kuriuos aptarė ir parlamento nariai, tai yra ir pramonės dalyvavimas, ir technologijos parengties lygis, ir e, negražinamos paskalos, o ne paprastos paskalos, sinergijos ir panašus dalykai. Taigi mes tikrai laukiame pranešėjos e, pranešimo ir visų pakeitimų ir galutinio rezultato ir mes į tai atsižvelgsime savo tolesnėme darbe. Ir dar pabaigai norėčiau pasakyti, kad labai vertiname tą konsensusą, kurį matome dėl to, kad reikia daugiausia dėmesio skirti ekspertinėms žinioms, tai yra mokslinio tyrimų programos ir inovacijų programos širdis. Taip pat e, akcentuojame tai, kad reikalingas atvirumas, atvirumas daugeliu, daugeliu prasmių, atvirumas, kalbant apie visus visuomenės ekonomikos veikėjus, kurie kurių dėka Horizontas 2020 yra sėkmės istorija ir mes tikrai didžiuojamės, kad 50 procentų Horizontas 2020 programos dalyvių yra nauji, lyginant su septintaja pagrindų programa. Taigi labai laukiame tolesnio darbo su ITRE komitetu ir parlamentu, kad maksimaliai pasiektumėme maksimalaus investicijų ir finansavimo į mokslinius tyrimus ir inovacijas rezultato, tai poveikis ir mokslui, ir ekonomikai, ir visai visuomeniai. Dėkoju už aktyvų domėjimąsi. Ačiū ponai Fandenbergen ir dabar ponia Rus tikrai išklausė labai daug pagiro, pagiro žodžių. Tai jums kelios minutės dabar labai trumpai e, apibendrinti diskusijas. Ačiū. Aš norėčiau padėkoti už visas išsakytas pastabas. Ir aš tikiuosi, kad galėsiu ir toliau tikėtis tokios konsensuso atmosferos iš jūsų ir tikiuosi mes su kolegomis galėsime e, toliau dirbti kartu ir visos frakcijos prisidės rengiant galutinę ataskaitą ir galutinį pranešimą. Ačiū visiems. Dėkoju. Baigėme šiandienos, e, e, tiksliau šio, šios, e, šio ryto posėdį. Norėčiau priminti, kad dėl, to balsuosime, dėl šio klausimo balsuosime komitete gegužės 29-30 dienomis mūsų komiteto posėdėje. Ačiū, posėdis nutraukiamas.